Ačiū Jums labai, dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Merci, Madame Andrikienė. Le débat est donc clos et le vote. Ačiū, ponia Andrikienė. Tuo baigiame šio klausimo svarstymą ir balsuosime dėl jo rytoj vidurdienį. Prieš pernant prie kito klausimo darbo atvarkės, noriu pasakyti štai, kad Prancūzijos e, valdžia mus e, informuoja, kad ponę Paskal e, Grūni pakeis ponas Filipas Bulen ir pradės dirbti nuo šių metų gruodžio 15 dienos. Noriu jį pasveikinti. E, jeigu jis yra salėje ir noriu Jums priminti, kad pagal mūsų darbo tarkos taisyklių tre, trečios taisyklės trečią dalį, kol neprimtas sprendimas dėl pono Filip Bulen, jis dirbs parlamente ir, ir naudosis visomis susijusiamis teisėmis, jei tik jis pasirašys deklaraciją, kurioje pareiškia, kad jis neuž, neužsima kita veikla, kuri būtų nesuderinama su Europos parlamento nario veikla. Toliau pagal darbo atvarkė naujojo Afganistano strategija pono Pino Orlači e, pranešimas. Padedu nuo pranešėjo. Dėkui. Ačiū, ponė, pir... Ačiū, ponė pirmininkė, Ledi Ashton, kolegos. Pranešimas, kurį šiandien aptarėme, dėl jo vieningai buvo prabalsuota užsienio reikalų komitete. Tai yra vienerių metų darbo rezultatas visos komandos žmonių darbo rezultatas, vyko konsultacijos ir Kabulė, ir Briuselėje. Šis pranešimas yra bandymas paaiškinti susikloščiusi paradoksą, kodėl tiek, daug, tiek mažai buvo pasiekta Afganistane, nepaisant devyniarių metų tarptautinio tarptautinių veiksmų. Nuo 2001 metų kariniai veiksmai toje valstybėje kainavo daugiau negu 300 milijardų eurų ir kelis tūkstančius e, žmonių gyvybių. Dar 40 milijardų eurų buvo skiriama civiliniams veiksmams, taigi 30 kartų daugiau negu dabartinis e, Afganistano BVP. Nepaisant tų milžiniškų pastangų, vis tiek Afganistanas yra didžiausias narkotikų gamintojas pasaulyje. Tai yra viena neturtingiausių pasaulio valstybių, kur daugumai Afganų, Afganistano gyventojų gyvenimas yra trumpas, sudėtingas ir sunkus. Taip kaip buvo mūsų žemynė prieš penkis šimtmečius. Gimdyvių mirtingumas yra didesnis nei e, mirštančiųjų nuo konflikto. Ir, aišku, surasti atsakymą į šį paradoksą nėra lengva. Opimo gamyba, įvairių grupuočių veiksmai turi būti į tai išvelgiama labai rimtai. Dėl Talibano vyriausybės tartautiniai veiksmai e, jau devynerius metus yra vykdomi Afganistane. Tačiau e, tartautinė pagalba, e, jos efektyvumas šalies atstatymui nėra pakankamas. Ir ataskait, pranešime nėra bandoma supaprastinti situacijos. Tiesiog yra aptariamas iššūkis iš visų perspektyvų ir pranešimas yra bandymas siūlyti naujų veiksmų šioje politikos rytyje. Pranešime yra aptariama situacija iš europinės perspektyvos. Tai reiškia, kad Afganistano krizė yra, laik, yra vertinama iš tokio kampo, kai nėra vien tik tai atspindima amerikiečių perspektyva. Europinės vertybės ir principai mums yra labai svarbus. Jie įtakoja Afganistano problemos vertinimą piliečių akise kurie tikrai netiki, kad kariniai veiksmai yra duoda rezultatų. Iš principo dėl to, kad daugiau kaip prieš 65 metus mes atsisakėme minties, kad e, karas ir užsienio valstybių okupacija yra teisingas sprendimas. Šiandieninė ES yra e, pagrįsta pasipriešinimu karui ir būtent šiame pranešime ta dvasia atsispindi. Konkrečiau kalbant apie Afganistaną, ES piliečiai pritarė civiliniam požiūriui kaip alternatyvai e, jėgos naudojimui mūsų požiūris nėra naivus. Tai nėra kažkoks tai Veneros e, silpnumas lyginant su Marso karinė jėga. Taigi, tos krizės problemos neišspręsime su labai paprastais sprendimais ir mentalitetu. Šiame pranešime yra siūloma strategija, į kurią įeina ir tam tikri kariniai veiksmai. Afganistano apsauga nuo terorizmo išpolių, karinių veiksmų yra labai svarbi sąlyga ir parlamentas tiki, kad e, operatyviniai kariniai veiksmai, tarptautinė diplomatija ir kiti dalykai gali ir tam tikros skurdo mažinimo priemonės, demokratinių institucijų kūrimas ir moterų teisų apsauga yra pagrindiniai naujosios strategijos ramšiai Afganistane ir kitose valstybėse Ta strategija, kuri yra pristatomi pranešime, bus atidžiai įgyvendinama. Ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pakvieti ponę Ashton paremti parlamentą šiuose darbuose. Dėkoju, ponė Arlaki. Dabar žodis suteikiamas poniai Ashton. Merci, want... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pagerbti Richardo Holbruko atminimą. Uh, diplomato, taikos skleidėjo ir didžiuojasi tuo, kad galiu taip pat pasakyti mano draugo. E, dėkoju ponui Arlaki už išsamų pranešimą. E, žinau, kad jis e, išprovokavo aktyves diskusijas parlamente. Aš savo ruoštų rengiuosi dirbti draugę su juo ir kitais parlamento nariais ateinančiais mėnesiais, nes tai bus svarbus, labai svarbus mūsų darbui Afganistane mėnesį. Kaip ponas Arlaki minėjo, Afganistano problemos iš dalies sieja, liečia mus visus. E, agresija ir skurdas plinta už tos šalies ribų. Afganistanas yra narkotikų gamintoje jis tampa e, nusikaltelių ir teroristų prieglopsčiu. E, Tačiau svarbu, kad mes pasiūlytume Afganistano žmonėms taikesnės ir geresnės ateities perspektyvą, nes be šios perspektyvos nebus problemų sprendimo. Atsakydama, aptardama tuos iššūkius, aš pasakysiu tai, ką esu sakiusi daugelį kitų atvejų. ES Afganistane yra ilgam laikui. Mūsų paramos programos e, numatytos iki 2013 ir galios ilgiau. Ir, ir mes skiriame 200 milijonų eurų per metus. Pagalbos anksčiau skiriame 250 milijonų eurų per metus. Mes palaikome sveikatos apsaugos ir socialinės gerovės projektus ir nežiūrint to, kad svarbiausia mums visiems yra saugumo aspektai. Noriu pasidžiaugti, kad pasiekėme nemažos sėkmės svarbiausiose socialiniuose sektoriuose. Aš jau parlamente esu kalbėjusi apie sveikatos apsaugos sektorių. 8 procentai Afganistano gyventojų gali naudotis bazinę sveikotas apsaugą, lyginant su 2 procentais 2001. -aisiais. Iš tikrųjų, padėtis Afganistane yra labai sudėtinga. Tai yra labai skurdi valstybė ir mums dar reikia daug nuveikti. Remiantis jungtinių tautų skaičiais, lyginant su 2001 metais, kiekvienais metais Afganistane jau išgyvena 40 tūkstančių ką tik gimusių kūdikių, tai yra pagerinta gimdybių priežiūra. Mes toliau skiriame kiek įmanoma daugiau paramos per, Af per Afganistano vyriausybės struktūrą. Uh, kad afganistaniečiai patys taptų reformų procesų valdytojais. Ir pusė mūsų skiriamos paramos yra skiriama per, per valstybinės programas arba nevyriausybinės organizacijų programas. Tai gerai yra programų koordinavimui, tai ugdo tam tikrus gebėjimus šalyje ir tai e, rodo gerą pavyzdį kitiems donorams. Tačiau visada yra galimybė tobulėti. Mm programų koordinavimą. Turime jų dėkti daugiau ir daryti tai geriau. Pakalbėkime apie tai, ką ES nuveikė. Manau, mes pasiekėme daug pažangos, ypač pradėjus dirbti ES specialiajam atstovui. Ušatskui pradėjus dirbti Afganistane. Ir Mes vykdome ES veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui, kuris buvo patvirtintas praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Ir tai reiškia, kad mes e, pasitelkėme priemonės, kurias įgyvendiname kolektyviai arba atskirų valstybių vardu. O Liepos mėnesį Kabulė įvyko tam klausimui skirta konferencija mūsų pastangų sutelkimas yra svarbiausias mūsų plano aspektas. Tame plane yra nurodytos rytis, kuriuose mes, ES, manome, galėsianti veiksmingiausiai prisidėti. Ir ES vystimosi ministrai e, man vadovaujant šios klausimus svarstė praėjusią savaitę Bruselėje. Ir tai pernu prie svarbiausios žinios. Tai yra mes įgyvendinant mūsų strategiją strategijas, tai ir turi būti mūsų tikslas, nes strateginis pagrindas yra ir karinėje, ir civilinėje srityje. Ir aš e, dalyvavau ISAF susitikime Lisabono, Lisabonoje praėjusį mėnesį, kur buvo aptartas NATO e, perinamasis planas. Buvo susitikus su Davidu Petrėjus su keletą kartų ir žinau, kad mūsų veiksmai pradeda duoti konkrečių rezultatų vietą. Dabar apie civilinį sektorių. Kabulė įvyko sėkminga konferencija. Afganų, Afganistano vyriausybė e, dalyvavo e, tinkamai buvo atstovavama to konferencijoje. Tai nebuvo įprastinė donorų ir, paž, donorų pasiž, ir pasižadėjimų konferencija. Mes norime savo pastangas e, realizuoti konkrečią paramą Afgano, afganistaniečių programoms. Ir paramą skiriame daugybei sektorių. Visi tie sektoriai yra išsamei aptarti mūsų veiksmų plane. Mes žinome, kad karinio, tvaraus ka, tvarios karinio iš pasitraukimo iš Afganistano strategijos negali būti be kitų programų, geresnių vyriausybės vykdomų programų, įstatymo viršenybės, taip pat e, saugumo užtikrinimo. Todėl mes stipriname pastangas, kad sustiprintume bendradarbiavimą su Afganistano vyriausybė ir kad padėtume jai kurti tvirtas ir atskaitingas vyriausybės institucijas, ypač uh, mm, subnacionaliniu lygmeniu, kalbu apie teisėtvarkos, taip pat e, kovos su narkotikų kontrabanda, tarnybas, taip pat kovos su korupcija institucijas kalbant apie Afganistano institucijas, norėčiau pakalbėti apie įsipareigojimus ir projektus. Mūsų pastangos taps apčiuopiamos tik tuo atveju, kai Afganistano vyriausybė jums dirbti atskaitingiau ir integruočiau. Šiuo metu e, darbuotojų žmogiškojų kapitalo toje šalyje yra minimalus skaičius, minimalus kiekis. Svarbiausia, kad e, į įvairių valdžios institucijų darbą įsitrauktų moteris. Tai yra gyvybiškai svarbu. Aš buvau susitikusi su moterų organizacijų atstovėmis, kai lankiausi Kabule. Mes palaikysime moteris e, parlamento nares Afganistane, taip pat skatinsime moterų dalyvavimą vietos projektuose. Pavyzdžiui, e, plačiai e, žinomoje nacionalinio solidarumo programoje, kurią finansuojame su Pasaulio banku nuo 2002. Jau baigiu, aš, dėkuoju, aš esu dėkinga ponui Arlakiu už tai, kad jis aptarė tiek daug klausimų savo pranešime. Manau, kad jis pasirodo tikrai laiku labai e, sprendžiamų momentų, kuris bus svarbus mūsų civilinių ir karinių įsipareigojimų Afganistane kontekste. Dabar vystimosi komiteto vardu ponas Görens pasakys pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Afganistano pasirinkimai yra labai riboti. Pirmiausia, nebeimanoma išlaikyti status quo, nes NATO pajėgos, jeigu jos bus išvedamos, tuomet valstybė kažin ar galės susitvarkyti pati su savo saugumu. Antras dalykas, būtų galima grįžti į situaciją, kuri vyravo prieš 2001 metus. Vėlgi, tai reiškia, kad e, teroristai galės toliau sukti tinklus ir vėl šalis bus atiduodama į geležinius užsienio kariškių gniauštus. Trečias variantas - patikėti valdžią nusaikiems talibams. Manau, kad šiuo klausimu negaliu pasisakyti, nes niekas negali apibriežti, kas yra nuosaikus talibas. Gal paklauskime, ką apie tai mano afganės moterys, kurios pamažu išsilaisvina iš pragaro. Ketvirtas variantas. Toliau dėti reikiamas pastangas stiprinti tai, kas pasiekta ir kovoti už didesnę demokratiją ir geresnį vystimasi. Tokį variantą norėtų rinktis Karzajus, bet jis susiduria su didelė kliūtimi, su pačiu savimi. Tačiau, kol nėra kitų patikimų variantų, šitos yra vienintelės galimos je passe maintenant aux orateurs au nom des groupes et je commencerai par m. kazoulides. ponas kazoulides dvi minutės epp frakcijos vardu. ačiū ponia pirmininkė. mūsų pagrindinė pozicija dėl šio pranešimo yra štai kokia kovos su karinėmis grupuotėmis strategija ir ES veiksmų planas. Ir aš dėkoju ponai Arlaki, kad jis suvokė mūsų poziciją. Ši strategija Ši strategija reikia laiko, kad ji įsigaliotų, atsižvelgiant į prezidento Obamos numatytą darbo atvarkę. 2014 metai yra galutinis terminas, kuomet Afganas, Afganistanas, jo policijos ir kariniai veiksmai turi būti palikti pačio šalies nuožiūrai. Na ir susitarimas, kuris buvo pasiektas derantis visiems, visoms konflikto pusėms Ir aišku, tas konfliktas yra afganų reikalas, tačiau sukilėliai ir karinės grupuotės neturi jaustis stiprios. Reikia permasyti užsakovų ir rangovų e, veiksmus tam, kad e, parama būtų teikiama žmonėms, o ne kariniams grupuotėms. Aišku, narkotikų problema yra labai svarbi. Ja reikia spręsti kartu su saugumo problemomis tam, kad išsaugotumėme Europos jaunimo gyvybės. Mes griežtai pasisakome prieš 71 punktą, kur yra kur kalbama apie nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų naudojimą. Jeigu Europos parlamentas pasmerks tokį veiksmingą ginklą, kovojant su karinėmis grupuotėmis, kas tuomet nutiks. Taigi aš raginu kolegas balsuoti prieš 17, 71 punkto trečiąją dalį. Ačiū. Ponas Neuser, Neuser, dvi minutės. E, Pone pirmininkė, Leidė Ešten, Europos Sąjunga dalyvauja įvairiose misijose Afganistane, turėdama jungtinių tautų mandatą. Daug jaunų kareivių prarado Afganistane savo gyvybės, daugelis jų kenčia nuo sužeidimų, kuriuos patyrė karinių operacijų metu. Tūkstančiai savanorių pagalbininkų rizikuoja savo gyvybėmis kiekvieną dieną tam, kad sukurtų Afganistane geresnę ateitį jo gyventojams. Mes visi turime teisę žinoti, kaip geriau panaudoti Europos pastangas Afganistane, siekiant užsitikrinti ilgalaikę sėkmę ir kiek ilgai dar truks karinis dalyvavimas ES Afganistane. Kokie yra naujosios ES Afganistano strategijos tikslai? Mums reikia dėti daugiau pastangų, atstatant civilinės struktūras, turime daugiau dėmesio skirti Afganistano policijos ir teisėsaugos sistemos mokymams ir kūrimui. Puikiai žinome, kad karinėmis priemonėmis šio konflikto neįspręsime, todėl turime stengtis dėti daugiau pastangų spręsti šį konfliktą politinėmis pastangomis, taip pat ir pasitelkdami ES išorės politiką. Sustaikymo procesas Afganistane ir e, nusikaus Talibano sparno įtraukimas į šį procesą turi vykti intensyviau, reikia konkrečias priemonės įgyvendinti regioninių lygmenių, kad stabilizuotųsi padėtis ir kad būtų galima ryštingiau kovoti su narkotikų auginimu ir prekyba. Taigi mūsų strategijoje yra numatyti geri pasiūlymai, reikalaujame iš Afganistano vyriausybės prisimti įsipareigojimus ir pademonstruoti valią siekiant mažinti korupciją ir visiškai panaikinti vyriausybės struktūrose, tačiau nauja, naują strategiją galime įgyvendinti tik tai aktyviai įtraukdami jos įgyvendinimą kaimininės valstybės. Leidė Ešton, mes tikimės, kad jums pavyks to pasiekti ir pažadame jums savo visišką paramą. Ačiū ponai Neuzer. Ponas Vaigil dabar kalbės dvi minutės. Pone pirmininkė, Leidė Ešton. Dėkoju Jums už tai, kad paminėjote ambasadorių Richardą Holbrooką. Svarbu šiandien jį prisiminti, aptariant padėtį Afganistane ir padėkoti jam už tai, ką jis nuveikė. Pasaulis Afganistane susiduria su problema, e, kurią kitų metų ir e, naudojant kitus metodus būtų galima įspręsti žymiai paprasčiau ir greičiau. Šiandien tuo tarpu mes karinėmis priemonėmis šios problemos išspręsti negalime ir ieškodami kitų būdų visą laiką didiname aukų skaičių. Ir e, šis pranešimas, kurį parengė profesorius Alaki, jame yra numatomi kiti problemos sprendimo būdai. Prašme, kalbama apie tarptautinius narkotikų prekeivių tinklus, apie iliuzijas, kuriomis vadovaujasi karo lauko vadai. Al-Qaidos buvimas Afganistane šiuo metu nėra pagrindinė problema. Problema yra, kad ta, kad kuo ilgiau truks kovos Afganistane, tuo didesnė kils grėsmė, kad jos persimės ir į kaimininės valstybės. Žmogaus teisų padėtis, moterų teisės, vaikų ateities perspektyvos Afganistane gali būti užtikrintos tik tai aktyviai bendradarbiaujant Afganistano bendruomenėms, religinėms lyderiams ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Mes turime patikėti, kad visuomenė ir valstybė Afganistane gali būti sukurta tuo pamatu ir remiantis tomis vertybėmis, kuriomis Afganistane daugiausiai vadovaujamasi. Šis pranešimas, juo bandoma atkreipti dėmesį į svarbiausias problemas ir pasiūlyti būdus, kaip jas išspręsti Taigi ES remdamasi šiuo prašymu turėtų vykdyti veiksmingą politiką Afganistane. Kil Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Arlaky už konstruktyvų bendradarbiavimą. Šioje, šiame pranešime yra labai, pateikiama labai teisinga analizė, kalbant apie tarptautinius veiksmus Afganistane nuo 2001 metų. Mes pritarėme pagrindinėms mintims kad karinis sprendimas nėra įmanomas, karas kainuoja per daug. Dėl karo žūsta žmonės, tiek kariškiai, tiek civiliai gyventojai. Karas tik tai dar labiau sustiprina Talibaną. Ir vienintelis įmanomas sprendimas yra politinis. Tam, kad būtų investuojama į šalies vystimasi, į gerą valdymą, į teismų sistemos kūrimą. Pagrindinių teisių, moterų teisių problema yra dar aktuali Taip pat svarbu, kad toliau vyktų jungtinių tautų misija ir Afganistano, Afganistano vyriausybė turi ginti ir moterų, ir merginų teisės. Labai dažnai moterys ir merginos kenčia nuo to, kad negali, nėra joms suteikiamos teisės. Norint už, užtikrinti jų teisės, reikia ne vien tik tai teisinių ir konstitucinių garantijų ant popieriaus, bet labai svarbu, kad tos teisės būtų greitai pritaikytos ir adekvačiai pritaikytos. Asam, generalinė asamblėja turi nepakankamai įtakos valstybėje ir prezidento Karzajus rankoje yra perdėm daug valdžios. Ir dar nevėlų sustiprinti demokratiją, žmogaus e, teisės. Tai turėtų būti ES ir kitų tarptautinių institucijų svarbus vaidmuo ir ypatingai svarbus parlamento vaidmo. Ačiū, ponas Stevenson, dvi minutės. Per pastarosius metus, kai SBO dirbau ir buvo rengiamas pranešimas apie Kazahstaną, Aš tos ataskaitos kopiją jums nusinčiau, baronienė Ašton. Ir vienas pagrindinių klausimų, kuris yra labai aktualus Centriniai Azijai, yra vandens tiekimas per sienas. Kaip žinote, kyla nuolatinė įtampa tarp valstybių Vidurio Azijoje dėl vandens naudojimo. Tačiau vienas šios problemos aspektas iškilo, kai aš atlikau tą tyrimą, būtent tas aspektas, kurį pražiūrėjo daugelis e, sprendimų prieimėjų vakarų valstybėse. Afgano valstybės pagrindinė e, ekonomikos šaka yra žemės ūkis ir norint atkurti ekonomiką reikia daug investuoti į žemės ūkį ir raginti ūkininkus neauginti aguonas, o pereiti prie, pavyzdžiui, granatų auginimo. Tai reikštų kad dar labiau reiktų naudoti ir taip ne, ne, negausius vandens išteklius. Ir norint išspręsti konfliktus Afganistane, mes kaip ir nenoriai gal, galėsime, gal, sukelsime tam tikrų problemų dėl vandens stygiaus. Taigi mes privalome pasirūpinti, kad visos drėkinimo schemos planai būtų taip parengiami, kad būtų užtikrinami rezerva, rezervatai ir būtų pasitelkta Ispanijos ūkininkų patirtis ir taip pat energetikos pro projektai dėl hidroelektrinių turi būti kuriami labai atidžiai tam, kad dėl tų projektų nebūtų sukūriamos problemos vandens naudotojams, naudotojams tose valstybėse tame regione. Ačiū ponė Stevenson, ponas Higgins. Euh, Ačiū ponė pirmininkė. Jungtinės valstybės Junktinių valstybių ir NATO Afganistane vykdomas karas daro netitaisomą žalą afganistaniečiams. E, praėjusiais metais žuvo, buvo nužudyta apie 30 tūkstančių žmonių. Tai yra humanitarinė katastrofa vyrams ir moteriams, kurie e, yra kurie turi tarnauti Junktinių valstybių armijoje ir žūna Afganistane o ekonominė ir socialinė padėtis Afganistane yra nepaprastai sunki. Skurde gyvenančių žmonių skaičius nepaprastai išaugo. Tai yra skandalinga. Atsižvelgiant tai, kad buvo išvaistyta 300 milijonų milijardų JAV dolerių kovoje su masinio naikinimo ginklais bei su korupcija. Ir Afganistano valdžia nesiekia puoselėti, af, žiūrėti Afga, Afgano, afganistaniečių interesų, bet vaikosi e, naftos, e, naftos klausimų puoselėjimo. Ten klesti sukarinto grupuočių vadovai ir visa o vargšams valstiečiams ir studentams nelieka nieko. No, Ačiū ponė Higginsai, dabar ponas Belderis vieną minutį. Ačiū ponė pirmininkė. Būdamas pranešėjų dėl ES santykių su Iranu, labai susidomėjęs esu pirmiausiai Irano vaidmeniu Afganistane. Iranas daro įtaką Afganistanui, o pranešime apie tai truputėlį pamirštama. Taigi kyla klausimas, kaip ES vertina Irano įtaką Afganistane ir kokias politinės išvadas iš to darome. Tris konkrečius klausimus norėčiau užduoti pranešėjui ir vyriausiai E, įgaliotinė tikiuosi taip pat e, raštu atsakysiu šios klausimus. Pirmasis klausimas. Iš Afganistano, tiksliau Iranas masiškai deportuoja Afganistano pabėgėlius. Tai destabilizuoja padėtį. Noriu paklausti, ar jūs pritarėte oficialiai Afganistano vyriausybės pozicijai, kad e, tuo prisidengdamas Iranas nori infiltruoti į Afganistaną e, užsienio teroristus iš užsienio ir kokiu ES ketina pateikti pasiūlymus siekiant išspręsti pabėgėlių klausimą ir teikti jiems humanitarnę pagalbą. Ačiū ponui Belderiui, žodžius teikimus ponui Griffinui pusantros minutės. Šis pranešimas atskleidžia Britų valdančiosios klasės pareiškimus apie karą Afganistane. Ir aš žinau, kad šis karas visiškai nenaudingas Britams. Žinau 18 drąsių jaunuolių pavardės iš mano apygardos, kurie sumokėjo savo gyvybėmis už tą beprotystę. Staley Bridge, kapralas Holby Holmes, Haidas, kapralas Terry Webster Chesteris, Andrew Breeze, Manchesteris, jūrų pėstininkas Steven Birdsall, Warringtonas, jūrų pėstininkas iš Prestono, seržantas iš Derbišaro, e, eilinis Douglas iš Volesi eilinis Tomas Seftonas. Sergeant David Monkhouse, Cumbria. Sapper Darren Foster, Carlisle. Lance Corporal Jordan Bancroft, Burnley. Kingsman Darren Deedy, Bolton. Guardsman Christopher Davis, St Helens. What a criminal waste! Tai yra nusikalstamas jaunų gyvybių aukojimas. Žinome, ES visiškai nerūpi, tai, tai nėra ES reikalas kokius karus Didžioji Britanija turėtų kariauti. Tai turi spręsti mūsų išrinkti atstovai, mūsų parlamento nariai, posėdžiantis Westminsteryje. Ir galbūt vieną gražią dieną mes nuspręsime ponus Bleirą, Cameroną ir Brauna e, teisti už e, karo nusikaltimus Afganistane. Ačiū ponia Grifinai, tęsėme pasisakymus dabar ponas Mauro dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku su pranešėjo mintimi, kad Afganistane iš, išlieka daugybė problemų ir kad reiktų pasirinkti kitokį požiūrį, tai yra perskirstyti, peržiūrėti šiandien galiojančius prioritetus toje šalyje. Aš pritariu jo išsakytai pastebėjimui, kad Afganistano Prezidentas Karzajus yra pareiškęs, kad tik kad 2014-aisiais šalyje saugumo operacijose dalyvaus tik Afgano, afganistaniečiai. Šalies valdžia taip pat pareiškia, kad ji perims visų saugumo operacijų kontrolę, tačiau tai nereiškia, kad mes nebeteiksime tarptautinės paramos Afganistanui. Reikės e, užtikrinti paramą ir pagalbą valstybinių sienų kontekste. Tačiau viską reikėtų daryti teisingai. Reikėtų palaikyti visą apimantį nuoširdų dialogą su visomis valdžios institucijomis. Tačiau, kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, neįmanoma užtikrinti taikos ir stabilumą Afganistane, jei tos pilies, tos šalies piliečiai nebus tikri, nes jau saugus ir neprisidės prie to saugumo. Noriu paraginti pranešėją pamastyti apie teksto redakciją. Jis, jis kalba apie e, nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų panaudojimą. Jis teigia, kad draudžiama juos naudoti, tačiau galima kiek įmanoma labiau apriboti tokios technologinės priemonės panaudojimą, kad jo kad tokių operacijų atveju civiliniai gyventojai netaptų aukomis. Dėkoju. Dabar kviečiu poną Vigenin pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiandieną mes diskutuojame apie labai svarbę problemą, problemą labai aktualią užsienio politikos srityje. Ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, jog labai džiaugiuosi šiuo pranešimu. Negalime daugiau toleruoti tiek mirčių. Ir vienos savaitės karinių veiksmų kaštai e, yra tiek pat, kas pastatyti šešias mokyklas. Taigi neturime gal daug priemonių, bet turime jomis pasinaudoti. ES ir jos valstybės narės daugiau nei 8 milijardus eurų be jokių rezultatų skyrė šiai valstybei ir policijos pajėgų mokymai Afganistane nevyksta pagal esminius kriterijus. Kai kurie iš tų policininkų yra narkomanai, kiti berašiai. Mums reikalinga aiškesnės problemos sprendimo strategija reikalingas politinis sprendimas, įtraukiant ir gyventojus, ir institucijas, vietinės institucijas, kad būtų surastas ilgalaikis sprendimas ir būtų užkirstas kelias e, narkotikų gamybai. Ponas Haglum, dviems minutėms. norėčiau padėkoti ponui Arlakiui už puikiai parengtą pranešimą. Na ir ta strategija iš tiesų rodo, su kokiais iššūkiais mes susidurėme ir kokių klaidų esame pridarę. Aš tikiuosi, kad padarysime geras išvadas ir pasimokysime iš praeities klaidų ir ką turėtumėme dabar padaryti Afganistano labui. Yra radikalių, bet labai svarbių minčių dėl to, ar reikalingos rimtos diskusijos su nuosaikiaisiais talibanais. Galbūt tai yra vienintelis galimas variantas, nors kartais labai sudėtinga apibrėžti, kas yra nuosaikus talibas. Ir apie tai mes irgi turime padiskutuoti, nes nėra aišku mums patiems, ką reiškia ši savoka. Kitas klausimas dėl pagalbos lėšų. ir kaip būtų galima padėti afganistaniečiams ateityje. Apie tai turime irgi pamastyti. Taip pat turime pagalvoti apie rinkėjus namuose. Mes rengiame šią strategiją ir turime pagalvoti apie pagalbos lėšų, piknaudžiavimą pagalbos lėšomis. Na, kalbant apie Pakistano vaidmenį, aišku, jis irgi yra labai svarbus ir manau, kad tartutinė bendryje turi suvaidinti svarbų vaidmenį darant spaudimą Pakistanui. Uh, Ir Pakistano, aišku, vaidmuo yra labai svarbus. Mano valstybėje diskusijos apie Afganistaną yra daugiausia susijusios su tuo, ar Suomių pajėgos bus siunčiamos, kur jos bus siunčiamos ir taip toliau. Taip pat ir kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Švedijoje buvo imamasi labai įdomios iniciatyvos, tačiau aš manau, kad apie visą tai dar reikės pakalbėti. Ačiū ponui Haglund, ponas Černeckis. Prieš keturis metus stebėjau e, rinkimus Palestinos savivaldoje ir prisimenu tokį įvykį. Tiksliau vieną asmenį, kuris buvo vienas įsidausių Europos parlamento narių tuo metu. Tas asmo man pasakė, kad Hamas atstovai yra labai malonus ir simpatiški žmonės, galima būtų su jais dėrėtis. Šiandien girdžiu, kad kalbama panašiai. Siūloma dėrėti su nusaikiaisiais talybais. Taigi klausimas yra, kas tie nusaikiai talibai ir ar nėra ši savoka per daug plati. Aš uh, siūlyčiau apdairiai elgtis prieš priimant tokius sprendimus. Labai daug karių žūsta Afganistane, taip pat ir iš Lenkijos, Per daug jų ten žūva. Ir mūsų strategija dabartinė kainuoja per daug. Taigi neišpilkime vaiko su vonios vandeniu ir e, apdairiai galvokime apie dialogą su žmonėmis, kurie turi visiškai kitokius, kitokį požiūrį nei mes. Ponas Žiuvan, dvi minutės dabar kalbės. Monsieur Žiuvan. Pone Žiuvan, prašau madame la présidente je sais que m. arlacchi connaît. pone pirmininke aš žinau kad ponas arlacchi puikiai žino padėtį afganistane jis tikriausiai geriausiai iš visų mūsų žino tą padėtį tačiau atsižvelgiant į viską e, pranešimo tekstas kelia rimtų problemų ir aš neprisijungiu prie kolegų kurie sveikina pranešimo autorių parengus šį tekstą. Paaiškinsiu, kodėl. Man atrodo, kad visų pirma, didžiausia klaida yra tai, kad mes vakariečiai e, tarsi prisima atsakomybę už tai, ką nuveikė ar ko nenuveikė afganistaniečiai. Visų pirma, ponas Arlaky teigia, kad e, ten šalyje suprastėjo e, įvairios gyvenimo sąlygos nuo mūsų ateimo į, į, į tą šalį vakarų pajėgos yra okupacinės pajėgos. Valstybės, valstybių atstovai, kurie yra čia ir kurie žino, kas yra okupacija, suvoks, apie ką aš kalbu. Toliau, nepilotuojamų uh, žvalgybinių lėktuvų naudojimas. Aš lankiausi Afganistane prieš porą metų kaip gydytojas. Aš gydžiau e, vokiečių, britų, italų, af karius, afganistaniečius. Aš taip pat gydžiau talibus. Galiu pasakyti vieną dalyką. Jeigu rytoj pasakysite mūsų kariškiams, kad, nebegali, kad jie nebegali naudoti nepilotuojamų e, žvalgybinių lėktuvų, tai reikš, kad jie turės prisimti riziką. Nežinau, ar mes galime prisimti tokią atsakomybę, politinę atsakomybę ir tą duoti tokį nurodymą savo vyrams. Aš suprantu, aš žinau, kad situacija yra sudėtinga, karas yra žiaurus, tačiau reikia ne, nepamiršti uh, apie ką mes kalbame. Mes negalime leisti, e, kad mūsų valstybių paėgos staiga taptų labai pažeidžiamos. E, priešai yra talibai ten, ne amerikiečiai ir ne vakarų paėgos viskas yra labai sudėtinga, tačiau turime labai atidžiai e, pasirinkti tinkamas teksto formuluotės. Berman. Ačiū dabar ponas Bermanas vienai minutiai. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ešten. Aš e, prisijungiu prie jūsų pagerbant Richardo Holbrooko atminimą. Aš atsimenu, kaip jis dirbo Dytonė, aš buvau, turėjau galimybę vakarieniauti su juo Briuselėje ir na, išsaugau tikrai labai gražius prisiminimus. Karinė strategija Afganistane ne, ne, nėra sėkminga. Nuo 2001 metų iki pat 2010 išaugo nesaugumas. Daugybė civilių tampa aukomis, daugybė karių ten žuvo. Ponas Žiuve, ponė Žiuve, ko, koalicija įvertino kaip okupacinės pajėgas. Turime vertinti sveikatos apsaugos padėti moterų teisų užtikrinimą, dirbti draugės su vietos institu valdžios institucijomis. Yra daug gražių žodžių apie kovą su korupcija, tačiau niekas nevyksta. Iš tikrųjų, ta kova su korupcija nevyksta. Kova su korupcija negali vykti be patikimos administracijos. Pone Ziobro. Panie Przewodnicząca. Panie Pirmininkė, nes sukursime gerai veikiančios pagalbos Afganistanui programos nestabilizavę vidaus padėties. Svarbiausia yra užtikrinti saugumą ir e, laimėti kovą prieš sukilėlius. Todėl valstybės narės NATO kontekste turėtų to siekti, reikia stiprinti Europolo įgaliojimus. Puikiai žinome, kad Europolas neturi pakankamų pajėgumų Žinome, kad Talibanas turi savo bazės Pakistano Pešavaro valstijoje. Taip pat e, daugiausiai e, finansuoja savo veiklą iš prekybos narkotikais, todėl ES turi daugiau finansinės paramos skirti tam, kad žemdirbiai persiorientuotų į kitas kultūras. E, pagal generolo Pietruso programą lėšus reikia skirstyti regioninių lygmenių, bet valdžia turi likti centralizuota. Taip pat reikia daugiau dėmesio atskir, skirti valdžios pasidalymui tarp kariaujančių tarpusavyje genčių. Pone Gienakų dvi minutės kalbės. Ačiū, pone pirmininkė. Padėtis Afganistane turi rūpėti tarptautiniai bendruomeniai ne tik dėl to, kad Afganistane yra daug karinių pajėgų, tačiau taip pat ir todėl, kad e, tame regione formuojasi jėgos, kurios ateityje galėtų tapti teroristinėmis, o tai jau reikštų pavojų pasauliui. Mes turime susitaikyti su tuo, kad Afganistane veikia ir ilgą laiką veikia teroristai, fundamentalistai prieš 15 metų parlamentas e, priėmė, patvirtino pranešimą e, dėl narkotikų problemos Afganistane ir narkotikų problemos mes e, negalime nustumti į šalį. Turime siekti, kad Afganistane būtų auginamos kitokios žemės ūkio kultūros. Taip pat negalime pamiršti, kad Pakistane ir e, Pakistano ir Afganistano pasienyje yra finansuojama įvairaus pobūdžio teroristinė veikla iš prekybos narkotikais. Turime daugiau dėmesio skirti sveikatos apsaugos sistemos stiprinimui tam, kad Afganistano žmonės pagaliau pradėtų tikėti dabartinė šalies valdžia ir jaustų prasme gyventi toje šalyje toliau. Labai svarbu tokį modelį sukurti, siekiant gerinti moterų padėtį. Moterų padėtis Afganistane buvo labai pablogėjusi valdant Talibanui spaudimas, kuris daromas moteriams, yra labai didelis ir turime stengtis, kad moterų padėtis neblogėtų. ES privalo toliau likti aktyvi Afganistane ir Lady Ashton mes tikrai turime siekti pakeisti padėtį. Ačiū ponė Janako, Ana Gomeš vieną minutę kalbės. Richardas Holbrukas yra pasakęs, kad e, reikia sustabdyti karą Afganistane. Jis tą pasakė e, e, prieš savo mirtį, nedaug laiko likus iki jo mirties. Turime ištaisyti savo klaidas. Turime pasirūpinti Afganistano gyventojais, turime prisimti atsakomybę, siekdami apsaugoti uh, šios šalies gyventojus. Afganistane reikia sukurti teisinę valstybę, demokratinės institucijas, tačiau to negali padaryti korumpuoti karo lauko vadai. Privalome užtikrinti taip pat ir šalies vyriausybės demokratinę kontrolę. Negalime pamiršti, kad šiame regione esama ir brandolinių valstybių, Negalime kaip stručiai e, sukišti galvų į smėlį, sprendžiant svarbiausius politinius klausimus, taip nepabaigsime karo Afganistane ir nepadarysime galo šiam pragarui. Ponas Fidanza, dvi minutės kalbė. Ačiū, pan pirmininkė. Aš taip pat noriu pagerbti Richardo Holbruko atminimą prisijungti prie jo atžvilgių išsakytų pagarbių žodžių. Svarstant šį pranešimą, kuriam taip pat ir mūsų frakcija e, pateikė nemažai pakeitimų, nesiremė ideologiniais principais. Pranešime pripažįstama, kas buvo pasiekta, taip pat atkreipiamas dėmesys į trūkumus bei pabrėžiama, e, kokiu veiksmu reikia imtis tam, kad e, Afganistano problemos būtų išspręstas. Karinių, kariniais būdais šių problemų neišspręsime, reikia ieškoti kitų būdų, nepaisant to, kad per pastaruosius mėnesius buvo pasiekta nemažai karinių laimėjimų, prisiminkime operacijas Kandahare ir kitur, nemažėja e, parama sukilėliams Todėl, manau, būtinai traukti jų atstovus į dėrybas, mūsų kariniai veiksmai ir tūkstančiai e, karių, kurie žūva Afganistane, taip pat ir iš Italijos, iš kitų ES valstybių, e, neturėtų užgošti kitų mūsų pastangų e, toje nelaimingoje šalyje statomų mokyklų, kelių, tiltų, ligoninių Paisant pasiektų laimėjimų yra labai daug trūkumų. Jau e, buvo atkreiptas dėmesys į nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų naudojimą. Manau, kad būtų klaida atsisakyti šios priemonės, nes lėktuvai yra labai svarbus, ypač šalies šiaurės e, rytuose, kur yra labai sunku kovoti su Talibano sukilėliais. Taigi dėl e, šios nuostatos pranešėjas turėtų pakeisti savo nuomonę, kitaip mes turėsime balsuoti prieš pranešimą. Ačiū ponui Fidanzai, žodis ponui Taleriui vieną minutę kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė. Leidai Eštin, norėčiau padėkoti kolegai Arlaki už jo pranešimą, kuris yra pakankamai drasus. Šiandien prisimename diplomatą Richardą Holbruką ir jo nuopelnus sprendžiant Balkanų konfliktą. Noriu pacituoti. E, jis, jis kalbėjo apie 61 e, milijardą dolerių, e, kurį reikia, šią sumą reikėtų išleisti, nu, siekiant išspręsti Afganistano konfliktą. Neturiu laiko gilintis į šio karo detalės ir į tai, kodėl mes patekome į bušo paspestus spastus, tačiau Europos piliečiai tikisi iš mūsų, kad šis karas kada nors baigsis, nes jis e, kainuoja labai daug lėšų ir labai daug žmonių gyvybių. Pribrendo laikas e, užtikrinti tai, kad to iš mūsų tikisi e, mūsų valstybių piliečiai, jie netiki karinių problemos sprendimo būdu. Ačiū ponui Taler, ponė Bazėsku, dvi minutės kalbės. Pone pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad užsienio reikalų komitete visos frakcijos pritarė šiam pranešimui. Naujasis pranešimo tekstas yra daug įtikinamesnis nei pirminis reikia dėti daugiau pastangų net ir praėjus devyneriems metams, siekiant pagerinti padėtį Afganistane, nes saugumo padėtis nepagerėjo, dažnai priimami sprendimai į juos neįtraukiant Afganistano valdžios struktūrų. Manau, kad Afganistane nėra nei sąlygų, nei priemonių padėčiai pagerinti. Mums reikia strateginės vizijos siekiant įgyvendinti savo ketinimus e, Afganistane. ES kartu su NATO turėtų e, palaikyti ir padėti suvereniai Afganistano valstybei. Vienintelis tinkamas sprendimas yra politinis ir diplomatinis, kuriame turi dalyvauti Afganistano vyriausybė ir pakankamai aktyviai. Pagrindiniai e, šio pranešimo aspektai yra parama naujai strategijai kovojant su sukilėliais NATO viršūnių sustikime Lisabonoje buvo nuspręsta dabar pradėti naują perinamą laikotarpį iki 2014 metų perduoti atsakomybę e, Afganistane į vietos valdžios struktūros vietos valdžios struktūroms ir mano šalis ne, ne išves savo karių iš Afganistano, kol padėtis nepa, nepagerės. Taip pat noriu pabrėžti čia Rusijos kariuomenės nuopelnus, e, su Rusijos kariuomenė užtikrina rumūnų kariams e, tiekimą e, į Afganistaną. Manau, kad įsprendus, išsprendus krizę Afganistane reikėtų tuos karius perkelti į kitas krizinės teritorijas pasaulyje. E, nepaisant to, manau, kad regionas dar ilgai išliks nestabilus. Ačiū Labai dabar žodis ponui Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Noriu pabrėžti, kad visiškai pritariu. Visiškai pritariu, ponai Žiuvan. Ir apgailestauju, kad šio pranešimo pavadinimas, pavadinime neminima Europos Sąjunga. Nemanau, kad mes galime kalbėti pasaulio bendrijos vardu, mes galime kalbėti tik ES vardu, todėl savo pakeitimuose į tai atkreipiu dėmesį. Tai tačiau nereiškia, kad e, neturėtume siekti bendradarbiavimo su savo sąjungininkais, ypač jungtinėmis valstybėmis, apie kurias kalbėjo ponas Žiuvan, tačiau nemanau, kad turėtume dabar kurti visiškai naują strategiją, daug geriau būtų, jeigu įgyvendintume NATO viršūnių sustikime Bukarešte prieš du metus patvirtinta strategija. Taigi, mano nuomonė, nereikia naujos strategijos, reikia pademonstruoti nuoseklumą įgyvendinant senąją. Nepaisant to, privalome pasimokyti iš padarytų klaidų. Pirmiausiai turiu omenyje karinės koalicijos padarytas klaidas, tačiau taip pat neturėtume patekti į e, spastus pernelyg idealizuodami situaciją. Kai kurie kolegos mano, kad pagrindinis mūsų strategijos tikslas yra Afganist e, Talibano sunaikinimas, tačiau mes e, ir to tikslo mes nesugebame įgyvendinti, tačiau turime išvelgti ir teigiamas pusės. Pirmiausiai turime ne Petrėjus planą ir jo gyvendinimą. Dabartinėme Afganistane daugiau teisų turi moteris ir mergaitės, vaikai gali lankyti daugiau, daugiau vaikų gali lankyti mokyklas, statoma daugiau e, kelių ir tiltų ir tai susijęs su mūsų pastangomis ir investicijomis į šią šalį. Pavyzdžiui, kovos su skurdu programos, e, infrastruktūros atstatymo programos yra labai svarbios siekiant užtikrinti tai, ką Afganistane norėčiau taip pat pabrėžti, koks svarbus yra pragmatinis požiūris, kurio laikosi mūsų frakcija. Turime nepamiršti, kad šiam pranešimui pateikta daugiau nei 400 pataisų. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Daugiausiai galėsiu sutikti žodį šešiems kolegoms, nes mes labai atsiliekame. E, visi gali, kiekvienas gali kalbėti neilgiau nei minutę ir pasisakys kolegos iš skirtingų politinių frakcijų. Ponas Jakolino pirmasis, atrodo, jo nėra salėje. Puiku. Pone Desarnės, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu labai trumpai aptarti keletą dalykų. Skirtingai nei buvo pasakyta, aš manau, tikiu, kad ES reikalinga atskira strategija skirta Afganistanui. Mes turime savo kariškius, kurie galėtų ten dirbti, dalyvauti. Mes turime visas priemonės, kurias jau skyrėme, todėl mums reikia apie tai pamastyti. Antra, aš manau, kad tarptautinė bendryje turėtų būti naudinga afganistaniečiams. Jie taip ne, ne visada yra. Ir pranešime nepakankamai tai nušviesta ir dėl to aš manau, darau prielaidą, kad vyksta korupcija vyriausybės mastu ir kad nebūtinai lėšos veiksmingai paskirstamos. Toliau, politinio dialogo klausimas. E, mes e, vis kalbame apie talibų įtaką jau daug metų kalbame apie tai, tačiau manau būtų sudėtinga su jais palaikyti dialogą. Jeigu mes atsidirbtume silp, silpnesnioje pozicijoje ir jeigu kariai būtų atsitraukti iš ten, situacija gali tapti visą labai sudėtinga. Pone Kolino, jūs čia, prašau žodis jums. Pone pirmininkė, kolegos. Pe pateikę pakeitimus mes galime tobulinti Arlaki pranešimą, ypač kalbant apie Afganistano e, vystimasi ateityje. Turime akcentuoti skaidrę, skaidros vyriausybės būtinybę ir mažinant tarptautinių pajėgų buvimą šalyje, reikia skatinti kitus procesus. Turime užtikrinti stabilumą visoje šalies teritorijoje kad, kad talibai susilpnėtų. Tai galėtų paskatinti taikos procesus. O APP e frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes norime pakoreguoti tą tekstą, kad galėtume jam pritarti ir norime pagerbti į SAF pajėgose dirbančius karius, kurie e, siekia užtikrinti taiką vietos gyventojų labai. Ne. Dėkoju už tai, kad laikotės kalbėjimų skirto laiko. Pone Nevidėlova. kolegos, manau, kad nei vienas karas negali atnešti ir užtikrinti gerovės. Kai kuriems kolegoms dėl to kyla problemų. Tai yra kyla problemų dėl to, ar naudoti ar nenaudoti nepilotuojamus žvalgybinius lėktuvus. Aš čia nesu ekspertė Ir manau, kad šios diskusijos tikrai mums nieko net neš, turėtume daugiau dėmesio skirti tam, e, ką savo pranešime mini ponas ar, Arlaki, tai yra moterų ir vaikų padėčiai Afganistane, turime kovoti su e, šių gyventojų grupių diskriminavimu. Labai daug vaikų Afganistane nelaiko, nelanko mokyklos, gyvena žemiau skurdo ribos. Jeigu nesusilauks paramos švietimo ir sveikatos apsaugos sistema, tai nepasieksime pažangos. Ačiū. Ačiū. Ponas Brons. <clears throat> Pono, pono Arlakė pranešimas yra labai informatyvus, ten daug informacijos ir galėčiau pakritikuoti tik dėl to, kad e, tai nėra, kad Afganistano vyriausybė nėra kokia tai koalicinė vyriausybė ir nėra demokratiška valstybė. Britų kareivių yra labai daug žuvusių Afganistane, daugus e, sąjungininkų pajėgų žuvus, žu, žuvo Afganistane taip pat, aišku, E, gyvenimo trukmė yra sutrumpėjusi, daug miršta motinų, gimdyvių ir aguonos yra labai plačiai auginamos Afganistane ir praėjus devyneriems metams konflikto 90 procentų heroino į Europą patenka iš Afganistano. Na, diskriminacija prieš moteris, e, aišku, čia jau matyt e, iš vis neproporcingai didelė. Turime stabdyti karą ir leisti tiem žmonėms, e, kurie išvyko iš Afganistano, sugrįžti į tą šalį. Dėkoju, ponė Nikolai. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, fără îndoială și femeile. Ačiū, pirmininkė. Be abejonės, moteris ir, moterims ir vaikams e, skiriama labai daug vietos šiame pranešime, tačiau dar daugiau yra skiriama racionalumui. Mes turime rasti, kuo pagrysti savo buvimo Afganistane e, aplinkybę ir e, turime atsakyti savo į daug klausimų. Po dešimties metų galime pradėti kvestionuoti šios misijos e, politinį veiksmingumą. Mums visiems už tai tenka atsakomybė, visi turime atsakyti į teisėtai piliečiams ir mūsų rinkėjams kylančius su tuo susijusius klausimus. Džiaugiamės šio pranešimu, nes jame įvardyjami dalykai ir aspektai, kurių esame linkę vengti. Šis pranešimas yra vienas iš daugelio, kuriuos turėtume parengti, turime reguliariai vertinti padėtį ir jeigu kuriuose nors rytise nustatytume trūkumų, turime ieškoti, kaip juos pašalinti. Ačiū dabar, ponai Paškas, suteikiamas žodis. Dėkui za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani... E, Ačiū, ponė pirmininkė. Lady Ashton. Iš savo patirties puikiai žinome, kad iš išorės suteikti pagalbą galima tik tai tuomet, jeigu to prašo šalies gyventojai. Dabar praėjus e, nemažai laiko matome, kad Afganistano gyventojai nesupranta mūsų pastangų. E, Slovakija yra patarlė, e, kad jeigu negali, negali padėti, jeigu negali duoti patarimo. Turime dabar pagalvoti apie tai, kaip geriau suteikti pagalbą tam, e, tam kad ji tikrai pasiektų Afganistano gyventojus. Manau, kad vietos politikams turėtume perduoti administravimo vadžias. Ir e, taip jie galėtų mus geriau suprasti ir geriau būtų, labiau būtų pasirengę priimti mūsų pagalbą. Pirmininkė, ačiū labai. Paskutinis kalbėtas ponas Pasku, prašau. Ačiū. Mūsų siekis užtikrinti stabilų e, sava, savarankiškai besitvarkantį Afganistaną e, yra palaikomas ir NATO. Tačiau būtent dėl mūsų ilgalaikio įsipareigojimo pobūdžio aš išvelgiu tris svarbiausius iššūkius. Visų pirma, mūsų siūlomas valstybės e, modelis Afganistane netitika afganistaniečių tradicijų. Jiems reikės prisitaikyti, tačiau mes turime jiems pasiūlyti jiems priimtiną vieną mo, valstybės modelį, kuris atitiktų jų tradicijas. Antras iššūkis - saugumo padėtis gali ir toliau e, pareikalauti tarptautinio dalyvavimo po 2014, kuomet afganistaniečiai perims visą kontrolę. Mes turime būti pasirengę pamastyti arba nukelti tą datą, arba priimti atitinkamas pasiekmes. Trečias iššūkis e, mūsų visuomenės kantrybės pabaiga. Ir galbūt reiktų paskelbti. Tačiau jeigu mes paskelbtume pergalę ir pasitrauktume iš vienamo, tai tikrai e, pakirstų pasitikėjimą mumis. Aštom. Pirmininkė, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, dabar žodį suteikiu Lady Ashton. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, išsakysiu keletą e, išvadinių pastebėjimų. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui už įdomius ir įvairiapusius debatus ir noriu Jūs pagirti už tai, kad Jūs nepailstamai toliau ir energingai domitės mūsų dalyvavimu Afganistane. Ta atskleidė ir šiandienos diskusijos. Kaip jau sakiau pradžioje, aš tikiu, kad Afganistanas yra svarbus mums visiems bei mūsų piliečiams. Ir ES turi išlikti svarbia, viena svarbiausių veikėjų toje šalyje. Aš tikiuosi, kad aš aiškiai pradžioje išdėšiau prioritetus, uh, ateičiai ir minėjau, kad reikia siekti pusiausviros, skiriant lėšas skirstimui per vyriausybės institucijas, taip pat e, atitinkamą dėmesį skiriant kovai su korupcija. Mes ir toliau dalyvausime svarbiausiose sektoriuose - sveikatos apsaugos, policijos teisingumo, kaimo plėtros ir vietos valdžios bei įstatymo viršenybės užtikrinime. Kaip jau sakiau, kalbant apie visas šis programas, svarbiausias dalykas - kurti gebėjimus vietos afganistaniečių struktūroms, kad e, būtų galima kovoti su e, narkotikų kontrabanda. <clears throat> Savo pasisakymę aš kalbėjau apie tai, kaip svarbu įtraukti moteris į visus afganistaniečių visuomenės gyvenimo lygmenis. Atsižvelgiu į pono Stevensono pastabą. Aš pritariu, kad drekinimo e, projektai yra labai svarbus dalykas, o ponui Belderiu atsakysiu raštu. Noriu dar kartą užbaigdama padėkoti ponui Arlačiui už parengtą pranešimą ir aš tikiuosi testinės diskusijos svarbiausiais to pranešimo klausimais. Ir noriu dar kartą prisiminti ambasadorių Richardą Holbruką ir jo paskutinius žodžius apie Afganistaną, Afganistaną prieš pat operaciją. Tai buvo tipiškas jo elgesys ir aš tikrai, man tikrai jo labai trūks. Ačiū labai. Ponas Arlakis, žodis jums diskusijų apibendrinimui. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Diskusijos buvo labai įdomios ir gyvos. Tiesiog norėčiau keletą pastabų išsakyti. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad niekas nekritikavo pagrindinių keturių pranešimo minčių. Pranešime reikalavome, kad būtų reformuota tartutinė pagalba, kad būtų eliminuota aguo, eliminuotas aguonų auginimas, kad būtų geriau moka, apmokamos policijos pajėgos ir kad būtų teikiama parama šiam procesui. Visos pastabos buvo susijusios su kitais klausimais ir aš labai džiaugiuosi, kad praėjus vieneriems metams diskusijų užsienio reikalų komitete galiausiai kolegos pritarė mano pranešimo struktūrai. Tai nėra Arlakio pranešimas. Kai jį patvirtino užsienio reikalų komitetas, šis pranešimas tapo komiteto pranešimu, nes beveik vienbalsiai jam buvo pritarta 60 balsavo už, vienas balsavo prieš. Ir buvo parengti kompromisai, Aš atsižvelgiau visų politinių frakcijų nuomonę. Taigi labai svarbu turėti omenyje tikrai pranešimo tekstą, galutinį variantą. Ir ponui Žuvanui norėčiau pasakyti, kad nėra minimos okupuotosios pajėgos tekste. Tik pirminėme tekste apie tai buvo kalbama, o galtinėme tekste kalbama apie tarptautinių pajėgų koaliciją Afganistane. Tiesiog dėl, dėl siūlytų pakeitimų buvo pakeistas, šis, pakeista ši teksto dalis. Aišku, daugiausia problemų kyla dėl žvalgybinių lėktuvų. Šis pranešimas nėra skirtas žvalgybinių lėktuvų temos aptarimui. Tiesiog dvi eilutės skiriamos yra pateikiamas politinių frakcijų kompromisas dėl žvalgybinių lėktuvų. Ir aš manau, kad jau susitarėme dėl to klausimo ir aš pasikliauju savo partneriais ir kitais kolegomis ir pasitikiu tuo kompromisu, kurį pasiekėme. Pranešime nėra kalbama apie tai, kad toliau reikia, kad reikia uždrausti žvalginių lėktuvų naudojimą. Yra, na, buvo išsakytos nuosaikios pastabos, kritinės pastabos dėl šio teksto elemento, bet aš manau, kad politinės frakcijos galiausiai susitars. Taigi dėkoju Jums labai, dėkoju poniai Ashton ir aš tikiuosi, kad jie visapusiškai atsižvelgs į pranešimo turinį. Pranešimas yra labai konkretus ir jame reikalaujama konkreti strategija Afganistano klausimu. Ačiū. Pone pranešėjau, ar galėtumėte atsakyti į pono Šegedį klausimą? Ponas Šegedį norėjo Jums užduoti klausimą. Jis pakėlė mėlyną kortelę. Taigi, galite užduoti klausimą, ponas Šegedį. Ponas Arlakis sutinka. Visas. Szindomas. Galite užduoti klausimą pranešėjų, bet labai trumpai, sako pirmininkė. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausimą skiriu ne ponui Arlakiui, bet jums, ponė pirmininkė. Norėčiau perspėti arba užduoti klausimą. Aš esu nepriklausomas parlamentaras. Mes eh, negauname tiek daug galimybių pasisakyti diskusijose, Aš atvykau valandą anksčiau, kreipiausi į jūsų personalo narius ir nurodžiau, kad noriu kalbėti. Aš aišku suprantu, kad e, šiandieną negavau galimybės pasisakyti, savo kalbą pateiksiu raštu be jokios abejonės, ta kalba bus pridėta prie posėdžio protokolo. Tačiau būtų kur kas maloniau, jeigu jūs maloniau elgtumėte su neprisijungusiais parlamentarais, kuriems galimybių pasakyti tenka tikrai labai labai nedaug. Pirmininkė. Ponas Danžanas nori dėl vedimo tvarkos pasakyti. Aš norėčiau pakoreguoti tai, kas, kas buvo pasakytas. Ponas Arlakis yra teisus. Galutinėme teksto variante, kurį mes pasiūlėme, nėra B konstatuojamoje dalime, nėra minima, minimos okupuotosios pajėgos. Tiesiog yra vertimas į prancūzų kalbą nebuvo teisingas paskutinėje versijoje. Prancūzų vertime iki šyryt buvo dar tas e, okupuotųjų pajėgų terminas naudotas. Tai aš norėjau tokį paaiškinimą pateikti. E, pone Danžan, tai nėra vedimo tvarkos klausimas, aš labai atsiprašau, sako pirmininkė. Mes šiek tiek e, maišome situaciją ponas Danžanas tikrai nepasiteisino.